balsavimo kortelės, bet balsavau už. Ačiū, pažymėjome. Taigi, aš iš tarybos gavau poziciją pasiektą pirmojo svarstymo metu. Pone, jūsų mašina irgi neveikia. Ar dar kieno nors aparatas neveikia? Taigi, dar kartą gavau komis e, pareiškimą ir išdėstas komisijos pozicija taip pat. Pavadinimas bus paskelbtas e, šio posėdžio protokole. Trijų mėnesių terminas, e, kai parlamentas turi pateikti savo poziciją, baigėsi rytoj, e, rugsėjo 10 dieną. 2009 m.